partija, žaliųjų frakcija ir liberalų frakcijacija paprašė, kad būtų patvirtinti komisijų ir delegacijų nariai. Jeigu protokolui nebus prieštarauta, tuomet mes šitas nominacijas patvirtinsime. Aplinkosaugos komitetas